komisijos ataskaita dėl ES finansinio interesų apsaugos, kovos su sukčiavimu. E, ir čia yra 355 ataskaita pagal šį straipsnį. Taigi komisija ir valstybės narės 2009 metais ėmėsi priemonių tam, kad būtų nustatyti netitikimai, jie būtų ištaisyti ir taip pat būtų kovojama su sukčiavimu. Na ir valstybės narės 2009 metais pateikė statistinius duomenis komisijos apie netitikimus, taip pat duomenis apie tai, kai buvo įtariamas sukčiavimas bei priemonės skirtos Europos išlaidų sugražinimui. Ataskaita nustatė, kad valstybės narės, lyginant su ankstesniais metais, daug geriau informuoja apie netitikimus. Ir pirmas iki ataskaitoje pateikiamas rekomendacijos dėl to, kaip galima geriau E, apsaugoti ES finansinius interesus bei tinkamiau panaudoti mokesčių mokėtojų lėšas. Taip pat e, siūlomas tolimesnis uh, priemonės, taip pat priemonės, kurios gali, pager, leistų pagerinti kovą su sukčiavimu bei netitikimu ištaisimą. Komisija yra parengusi du darbinius dokumentumis ir ta, viename iš tų dokumentų konkrečiai nurodoma, kokį indėlį valstybės narės įneši rengiant ataskaitą, o kitame dokumente labai išsamei nušviesti netitikim, netitikimai bei sukčiam atvejai. Na ir komisija labai teigiamai vertina tai, kad e, parlamentas parengs savo nuosavą metinę rezoliuciją skirtą kovai su sukčiavimu ir rezoliucija papildo komisijos ataskaitą bei OLAF ataskaitas. Na ir anksčiau parlamentas nurodė, kokios, kokie klausimai šios rytėje jam ypač rūpi ir komisija bei valstybės narės bandė. O dabar 12611 atveju. Na ir netitikimų bendras finansinis poveikis, įskaitant ir sukčiavimo atveju įtarimus, visą tai mastai gerokai išaugo. 2008 metais tai buvo milijardas 500 58 milijardai, o 2009 metais 1 milijardas 825 milijardai eurų. Na, lygiai tas pats pasakytina apie įtarimus sukčiam atveju finansinį poveikį. 2008 metais tai buvo 152 tūkstančiai. Tai milijonai, o dabar beveik 280 milijonų eurų. Na, jeigu mes pažvelgsime į skirtingus sektorius, tai e, tendencijos nėra juose tos pačios. Ir pagal metinę ataskaitą e, netitikimų atveju nuosavų išteklių srityje ir tiesioginių išlaidų srityje gerokai sumažėjo netitikimų 2009 metais lyginant su 2008 metais. O kitose srityse, kaip pavyzdžiui, žemės ūkis, sanglaudos politika bei e, pasirinkimo narystiai lėšas, tai čia tenka konstatuoti, kad padidėjo e, netitikimų skaičius, apie kurios buvo informuota, įskaitant ir sukčiavimo atveju įtarimus. Tai susijęs su įvairiais veiksniais. Tai neretai atsitinka dėl to, kad geriau veikia kontrolės ir sukčiavimo atveju nustatymo sistemos ir informuojama apie daugiau sukčiavimo atvejų bei netitikimo. Atsižvelgiant į šios faktus, jūs tikriausiai paklausite, kokiu praeitais metais buvo imtasi priemonių tam, kad būtų apsauginti ES finansiniai interesai. Na ir valstybės narės 2009 metais ėmėsis priemonių, kurios yra išsamei nušviestos e, ataskaitų prieduose. Tos priemonės apima e, e, tink nacionalinių viešų pirkimų įstatymų peržiūrą ir gyvenimą, taip pat atitinkamos taisyklės, kurios leidžia Olafui naudotis informaciją, taip pat valstybės valdžios institucijos kovai su sukčiavimu bei geresnis bendradarbiavimas, bei tarp nacionalinių valdžios institucijų geresnės ir veiksmingesnės lėšų susigražimo procedūros. Na ir taip pat pagerintos na, administracinės muitų procedūros, taip pat na, veiksmų planai skirti kovai su sukčiavimu, e, prieiga prie IF. E, konvencijas, kurią paminėjo Vengrija, taip pat e, mokymai, gairės ir nacionalinės procedūros skirtos netitikimų nustatymui. Tai štai tik tai tos keletas priemonių, kurias norėjau paminėti. Kaip jau minėjau pačioje pradžioje, komisija pirmas iki savo ataskaitoje e, pateikė konkrečių rekomendacijų valstybėms narėms. Ir tai yra testinis darbas. Norėčiau atkreipti dėmesį būtent štai kokias rekomendacijas na, kai kalbame apie uh, biudžeto išlaidų uh, info, ataskaitų draus, drausmę, tai komisija nurodė, kad reikia naudotis internetinę uh, sistemą skirtą informavimui apie uh, netitikimus ir tai pagerins ataskaitos rinkimą. Uh, Taip pat reikia pagerinti uh, lėšų susigražimo procedūras bei patikras vietoje. Taip pat reikia skirti dėmesio tokiems klausimams kaip e, informavimas laiku, duomenų apsauga bei susigražimo priemonių veiksmingumas. Na ir mes greitai E, pa, mm, patariamame komitete skirtame kovos su, su, su, su šikščiavimu prevencijai mes dar aptarsime šias priemonės. Na ir mintis yra surenkti tolimesnių veiksmų mechanizmą, kuris leistų tinkamai įvertinti tas priemonės, kurių valstybės narės imasi tam, kad būtų apsaugoti ES finansinį interesą ir kovojame su sukčiavimu. Na ir rezultatai greičiausiai bus paviešinti 2010 m. ataskaitoje. Komisija jie ketina tai pasiūlyti per kitą kokolaf susitikimą valstybėms narėms. Na, o pati komisija savo ruoštų e, taikė nemažai priemonių ir norėčiau atkreipti dėmesį pavyzdžiui, daugiamečius planus, kurie buvo parengti 2009 metais, jie skirti auditui, tam, kad būtų pagerintas audito veiksmingumas. Taip pat e, buvo e, numatyta E, kad e, bendras tyrimo centras e, sustiprint bendradarbiavimą su jungtinėmis tautomis, tarptautinėmis organizacijomis ir valdžios, na, na, nacionalinis valdžios institucijams tam, kad būtų įgyvendintas projektas Transparent Aid. Tai yra skaidri pagalba. Na, ir tai padidins komisijos finansuojamų bei tarptautinių organizacijų organizuojamų finansinės pagalbos projektus, kai skaidrumą. Komisija toliau ketina tobulinti savo kontrolės sistemą. Na ir jau dabar su pasiūlyta papra, supaprasinti taisyklės taikomas struktūriniams fondams 2009 metais ir toliau bus taikomas supaprastinimo priemonės kitose srityse. Na, o papildomai, tarp, kai kalba eina apie tarptautinį bendradarbiavimą, kai ir ES finansinių interesų apsauga bei kova su sukčiavimu ir korupcija, tai šioje srityje pasangos taip pat buvo sustiprintos. Na, na, su trečiosiomis šalimis, ar buvo sudaryti daugia šaliai sustarimais, ar su... tai yra komisija šios tyrimus darė valstybių narių vardu. Tai yra 2009 metais Europos komisija dėrėjosi dėl sąlygų, pagal kurias bus gyvendinama Junktinių tautų konvencija skirtai kovai su korupcija. Komisija toliau a, a, aktyviai dalyvavo Europos a, kovos su korupcija tinklu, kuris sukūrė taryba 2008 metais. Na, Europos Sąjunga tarptautiniu lygiu labai aktyviai kovojo ir lyderiavo kovoje su mokestinėmis oazėmis. Buvo derinamasi su e, Lichtensteinu ir tikimės, kad e, taryboje bus pasiektas susitarimas. Komisija paprašė tarybos įgaliojimų dėrybams su panašiais susitarimais su Angorija, San Marino, Monako ir Šveicarija. Na, o papildomai komisija taip pat dėrėjosi su uh, e, Ukraina dėl naujo ir visapusiško starimo dėl Europos kaiminysės politikos, kurioje įtraukti uh, aspektai susiję kova su sukčiamu bei finansinių interesų apsauga. Na, ir taip pat į e, Ukrainos ES asociacijos tarimą bus įtrauktos nuostatos dėl bendradarbiavimo E, kovai, pažiūrėjau, su sukčiavimo ir tai būtų pavyzdys kitiems sustarimams su kitomis trečiosiomis šalimis panašiose sritise. Na ir mes toliau tęsime e, veiksmingą ir vaisingą bendradarbiavimą su biudžeto kontrolės komitetu. Na ir kaip ankstesniais metais esu pasirengęs su jumis bendradarbiauti ES mokesčių mokėtojų labai. Dėkoju. Grazie. Uh, signor Semita, mi... Le... Ačiū. Pone Šemeta, ar jūs taip pat norėtumėte iš karto pereiti prie 15 darbo tvarkės punkto, ar po to vėliau norėtumėte tai padaryti? Ah. Aš po diskusijų norėčiau apie tai kalbėti. Eh, Na, aš turėjau kitokias informacijas, sako pirmininkas. Ir dabar žodį gaus pranešėjas, ponas. Pentru prezentarea acestui raport. În ceea ce privește. Norėčiau padėkoti komisijos nariui už jo įžanginį pristatymą dėl išlaidų ir finansinio poveikio, kuris buvo pristatytas 2009-aisiais lyginant su 2008-aisiais, apimtis padidėjo du kartus. Jūs minėjote skaičius ir 2009-aisiais e, skaičiai e, siekė 1,187 e, milijardus eurų, taip pat sąjungos politikos rytė 9 procentais padidėjo išlaidos, bendra suma yra pakankamai didelė. Šiame kontekste aš norėčiau paklausti, kaip yra įgyvendinama pažeidimų tyrimo administravimo sistema. Man būtų įdomu gauti informaciją apie atskiras valstybės narės ir atskirus sektorius. Komet kalbame apie tradicinius nuosavus išteklius, jūs atkreipėte dėmesį į specialiai 2010 metų ataskaitą, kurioje kalbama apie supaprastintą muitinės procedūrą. Ir manau, kad šioje srityje būtų gerai, jeigu komisija, kaip manoma, greičiau studijuotų šios ataskaitos finansinį poveikį ir rastų būdų padidinti ūkio subjektų pasitikėjimą tų ūkio subjektų, kurie naudojasi su paprastinta muitinės e, procedūra, nes būtent ją taikant e, aptinkama labai daug pažeidimų, ypač pasibaigus e, jau procedūros taikymo laikotarpį ir būtų labai neblogai, jeigu geriau būtų ištyriami tokie atvejai, pažeidimo atvejai ir būtų galima patraukti prasižengusiosius subjektus atsakomybėn dėl nuosavų išteklių, lyginant su 2008 metais e, jų apimtis sumažėjo e, ir ypatingai atliekant auditą pablogėjo situacija, pavyzdžiui, e, įvairių monitorių, televizorių, audito, e, importo srityje audito priemonės būtina sugriežtinti. Aš turiu omenyje praeitų metų pranešimą parlamento, e, kuriame mes raginame siekti sugražinti atitinkamas ES paramos lėšas, kurios buvo netinkamai panaudotos šioje e, srityje. Ir 2000 laikotarpį nuo 2000-2006 metų mes gavome atitinkamus komisijos rezultatus, tuo tarpu dabar pristatomi, pristatoma komisijos ataskaita rezultatai yra dar blogesni. Kalbant apie lėšų gražinimą, jūs minėjote tam tikrus skaičius, manau, kad čia svarbu apginti ES valstybių narių finansų interesus. Jūsų teikiami duomenys vertintini teigiamai, tačiau lėšų gražinimo apimtis e, sudaro tik tai 45 procentus ir čia yra labai nemažai e, potencialo situacijai pagerinti. Pabaigai galiu pasakyti, kad kai kuriuose valstybėse narėse pažeidimų skaičius didėja. Kita vertus, reikia konstatuoti, kad e, informacija yra teikiama taip pat geriau ir mums e, labai svarbu sužinoti, e, kur iš tikrųjų yra E, daugiau pažeidimų, o kur tų pažeidimų skaičius didėja tik tai dėl to, kad geriau teikiamos ataskaitos. Ačiū, ponai Balčyčiai, teikiam žodį. Gerimas pirmininkė, e, gerimas komisarė. Iš tikrųjų, mano kolega jau daug ką paminėjo apie pažeidimų skaičių, ypatingai tose srityse kaip žemės ūkis, sanglaudos politika, e, pasirengimo narystiai fondai ir taip pat dėl sugražinamų piniginių lėšų, kurios buvo panaudotos neteisėtai. Iš visų šitų pateiktų duomenų už 2009 metus susidaro toksai vaizdas, kad iš tikrųjų mes turbūt e, dar nagrinėdami sekančią ataskaitą 2010 metais praktiškai prarasime viltį, kad būtų galima susigražinti tuos keletą milijardų, kurie šiandien apskaitomi kaip neteisingai panaudotos lėšos ES mastu. Iš vakar e, buvusio klausimo, kur mes diskutavom su Olofo laikinuoju direktorium, susidarė toks vaizdas, kad vis dėlto Europos komisija ir atsakingos institucijos galbūt nedrįsta įvardinti visų priežasčių ir kai kurių valstybės narių, kuriuose šita problema iš tikrųjų egzistuoja ir metai iš metai didėja. Gerbiamas komisarė, aš puikiai jūs suprantu, jūsų atsakomybės ribos yra labai svarbios Ir tikrai e, galbūt jūs jau turite kažkokią tai viziją, ką ateityje reikėtų daryti, kad vis dėlto susigražintų lėšų kiekis pradėtų didėti, o ne kaip yra dabar, praktiškai jisai nedidėja, bet mažėja. Ačiū už klausimą ir ačiū už atsakymą. Grazie, onorevole Gresle. Pone Gresle, ačiū. Ponui komisarui. Norėčiau padėkoti pirmiausiai už jūsų pristatymą, už šią ataskaitą, nes ji pagerina visą sistemą. Turiu omenyje e, pažeidimų valdymo sistema, ypatingai žemės ūkio e, srityje, e, ją įdėgus jau gauname žymiai daugiau informacijos apie pažeidimų skaičių, taigi galime turėti omenyje, kad e, šią sistemą reikėtų taikyti taip pat ir kitiems fondams, kurie naudojasi ES paramos lėšomis. Noriu paklausti, ar ketinama taip pasielgti ir jeigu taip, tai kada? Vakar jau atkreipiau dėmesį, kad generalinis sekretariatas bando e, nustatyti pažeidimų mastą naudojant ES paramas, o komisijos ataskaitoje naudojama labai daug sutrumpinimų, visokių IFR e ir AFR e, atskiroms šalims, pavyzdžiui, Italijai pateikiami tam tikri skaičiai 0,3 ir panašiai. Aš noriu paklausti, ką reiškia tie skaičiai, nes man susidaro įspūdis, kad bandoma sušvelninti bendrą e, pažeidimų situaciją ir e, žinau, kad e, yra diskutuojama apie visišką pažeidimų ir sukčiavimo atveju netoleravimą, tą zero tolerance. Tačiau skaitydama šią ataskaitos dalį susidariau įspūdį, kad čia bandoma truputėlį sušvelninti situaciją. Taigi toks būtų mano antrasis klausimas, ar taip yra iš tikrųjų. E, trečias klausimas, ar rengiant ataskaitą dalyvavo Olafas. Ketvirtasis klausimas, kuomet matome, kokia yra sudėtinga situacija gražinant ES ES biudžetą neteisingai panaudotas lėšas. Tai mano nuomonė reiktų nedelsiant taisyti situaciją ir jeigu jų pinigai buvo panaudojami netinkamai, tai reikia bent jau užtikrinti jų gražinimą. Ir jeigu jie nėra gražinami, tai tikimybė, kad jie bus išreikalauti yra lygiai maždaug 20 arba 30 procentų, taigi reikia mums pasvarstyti, kaip pagerinti neteisingai panaudotų lėšų gražinimą. Ir žinau, kad į tai buvo atsižvelgta 2009 metais tvirtinant biudžeto lėšų panaudojimą ir aš Pamėginau jūsų teikiamus duomenys palyginti su įvairių generalinių e, direktoratų teikiamas, e, teikiamais ataskaitos duomenimis žemės ūkio kitų sričių ir e, norėjau išsiaiškinti, kokie pinigai buvo gražinti į atskirus fondus ir iš tikrųjų turime įvairias skirtingas uh, skaičių grupės, jas galima vos nelaisvai pasirinkti ir manau, kad auditorumai metų pabaigoje veikiausiai pasakys, kad mes negalime e, konkrečiai ir tiksliai pasakyti, kiek pinigų buvo gražinta ir kokiuose sritise. Ir jau jūsų pirmtakas komisaras Kalas e, anksčiau apie tai minėjo. Nes mes, pavyzdžiui, žinome e, kad vienos valstybės geriau panaudoja arba geriau gražina neteisingai, netinkamai panaudotos lėšas, pavyzdžiui, Luksemburgas 100 procentų, tuo tarpu Čekija. E, dar yra kelios valstybės, kurios gražina apie 8 procentus neteisingai panaudotų e, lėšų. Taigi, ar taikomas kokios nors sankcijos toms valstybėms? Aš manau, kad e, Mes negalime apsaugoti savo sistemos ES lygmenių, jeigu valstybės narės nesima atitinkamų veiksmų. E, geriau e, administruodami nacionalinių fondų lėšus, ne, e, lėšų panaudojimą, nes jeigu uh, Nes jeigu mes dabar gausime informaciją arba gauname informaciją iš Bulgarijos mafijos atstovų, kad jie nustos sukčiauti naudojant ES lėšas, bet ir toliau sėkmingai sukčiaus panaudojant nacionalinės paramos lėšas, tai mums tokia informacija nėra pakankama. Ačiū, panas Audy dabar. Ačiū. Gerbiamas komisarė, už šią ataskaitą norėjau tik tai keletą pastabų čia išsakyti. E, ataskaitoje kalbama apie sukčiavimą, tačiau realiai daugiausia čia kalbama apie pažeidimus. Galbūt reikėjo atskirti sukčiavimą ir klaidas ir taip pat reikia atskirti sukčiavimą ir pažeidimus. Dabar skirtumas tarp pažeidimų, klaidų ir sukčiavimų yra tas, kad sukčiavimo atveju čia yra tyčia taip daroma. Mes galime pripažinti tam tikrus netikslumus, pateisinti juos, klaidas galime pateisinti, nes tikrai taisyklės yra labai sudėtingos ir gali dėl to sudėtingumo kilti netikslumo. Tačiau sukčiavimas neturėtų būti toleruojamas, nulinis toleruojamas turi būti. Turi būti. Tačiau dabar skaitant šią ataskaitą nelabai aišku yra, koks yra sukčiavimo lygis ir kokia vedama kova yra su sukčiavimu. Aš esu susitikinęs, kad sukčiavimas egzistuoja labai plačiu mastu ir suprantu, kad yra daug netikslumų, daug e, smulkių pažeidimų, Tačiau dabar, kaip Europos pilietis, nesuprantu, e, koks yra sukčiavimo mastas ir kaip su tuo kovojama. Na ir dabar, ponė komisarė, kalbėjote apie ryšius su teisingumo e, sistema. Kalbėjo, vakar kalbėjome su Olafu ir sukčiavimo atveju turi būti baudžiamasis procesas pradedamas. Ir dabar gal galima būtų pasižiūrėti, kokia yra situacija su tais asmenimis, kurie sukčiavo ir kaip baudžiamoji teisė elgiamasi. Pirmininkas, ačiū. Jeigu daugiau žodžio prašančių nėra, žodis komisarui. Uh, the... Dėkoju už pastabas. Na, pradės nuo paskutiniosios pastabos, kurią išsakė ponas Odi. Na taip, iš tiesų, Labai svarbu daryti skirtumą tarp sukčiamo ir netitikimų. Na, nu, jeigu pasižiūrėsime į sukčiavimo mastus, kuris, kurie yra nustatyti valstybės narėse pagal jų suteiktą informaciją, Tai pasak ataskaitas, sukčiavimo mastai yra nėra labai dideli, vienas procentas ar net ir mažiau nuo visos sumos. Tai yra visų lėšų skirtų pagal ES, iš ES fondų. Bet netitikimai gali turėti vairių pobūdžių, priežasčių, tai gal netitinkamas, netinkamas dokumentų tvarkymas, um, taisyklių nesusilaikimas ir tai sukelia netitikimus. Aišku, e, šį klausimą reikia spręsti. O kai dėl netitikimų tvarkymo sistemos, tai ji pilnai įdėkta žemės ūkio srityje. Na ir tai tikriausiai paaiškina, kodėl padaugėjo informacijos apie netitikimus bei sukčiamą atveju šioje srityje, nes e, pati sistema veikia taip veiksmingai, kad e, e informuodama apie daugiau atvejų. Na, o mūsų ataskaitoje pateiktas rekomendacijose mes raginame visas valstybės narės įdėkti šią sistemą visose srityse. Na ir, pažiūrėjau, sanglaudos e, srityje tai yra ten daug netitikimų. Ir, pažiūrėjau, yra trys valstybės e, narės - Ispanija, Prancūzija ir Airija, kurios dar neįdėgė šios sistemos šios rytyje. Na, o aš savo ruoštų ketinu su savo tarnybos pagalba bendradarbiauti su šiomis šalimis, kurios dar neįdėgė mano minėtos sistemos ir paraginti šias šalis e, kiek įmanoma greičiau įdėkti šią sistemą tam, kad e, sistema būtų taikoma visose sritise. Na, kai dėl lėšų susigražinimo ir finansinių paklaidų taisimo, tai ar gan greitai jūs diskutuosite um, um, dėl mūsų ataskaitos dėl saskaitybos ir pirmas iki komisija labai konkrečiai nušviesi situaciją E, kas yra daroma lėšų susigražimo srityje. Na, pateiks konkretų vaizdą e, valstybėse narėse, taigi bus daug informacijos pateikta, kuri mums leis tinkamai išanalizuoti padėtį ir e, kartu su valstybėmis narėmis imtis labai konkrečių veiksmų. Na, sutinku dėl to, kad kai kalba eina apie lėšų susigražinimą valstybių narių lygių, tai e, lėšų susigražimas turėtų būti gerinamas, privaloma tai daryti, čia nėra jokių dviejonių. Na, o mes savo ruoštų toliau atliekame E, patikras vietoje pagal valstybių narių bendrosios kontrolės sistemą. Na ir patikrų vietoje metu netitikimai buvo pagrindinis prioritetas ir taip pat lėšų susigražimas buvo labai svarbus. Taigi Tai tokios patikros atliekamos visose valstybėse narėse ir e, mūsų atitinkamoje ataskaitoje tai atsispindi. Taigi visą tai ir bandžiau nušviesti savo pasisakymo metu. Ir manau, kad e, reikia numatyti papildomas garantijas, sudarant sutartis, pavyzdžiui, numatant užstatus arba lėšų gavėjas turėtų duoti kažkokias garantijas tam, kad būtų padidinta ir lėšų gavėjo atsakomybė tuo atveju, jeigu lėšas yra panaudomas netinkamai ir jas reikia susigražinti. Na, kai kalbame apie ES biudžetą kaip tokį, tai turime labai griežtai veikiančią finansinių pataisų sistemą. Na ir šios sistemos dėka ES lėšos yra apsaugotos, tačiau sutinku dėl to, kad reikia dėti kiek įmanoma daugiau pastangų tam, kad būtų užtikrintas galutinis visų lėšų susigražimas iš tų uh, naudos gavėjų, kurie pažeidė mūsų taisyklės. Taigi mes dedame pastangas ir, ir ateityje skirsime daug dėmesio šiems, šioms specifinėms rytims. Na, kai dėl OLAF įtraukimo rengiančią ataskaitą, tai rengiant šią ataskaitą Olaf teko labai svarbus vaidmuo. Olafas įnešė didelį indėlį rengiant ataskaitos projektą. O taip pat e, Olafas prisidėjo ir prie e, koordinavimo bendradarbiaujant su kitais susijęs generaliniais direktoratais ir tarnybomis. Taigi dar sėki pakartosiu, kad Olafui šioje srityje teko ypač atsakingas ir svarbus vaidmuo. Na, aš tikiuosi, kad tai atsako klausimas. Buvo iškeltas ir sanglaudos klausimas. Na ir matome, kad sanglaudos srityje didėja netitikimų skaičius. Na ir e, taip atsitinka dėl kelių priežasčių. Tai pirmiausia dėl to, kad 2009 metais buvo trys laikotarpiai, per tai yra 94, 99, 2000, 2006 ir 2007, 2013, čia tikriausiai finansinės perspektyvos metai. Ir 2006 metais uh, buvo tarsi baigomasis laikotarpis, na ir buvo patikrinami, e, patikin, patikrinimo likučiai, likutinės sritis ir dėl to buvo nustatyta didesnis netitikimų skaičius šioje srityje. Tačiau iš esmės sakyčiau, kad 2009 e, metais padėtis anglodos srityje gerokai pagerėjo. Na, kita priežastis, kodėl buvo nustatyta daugiau netitikimų ir klaidų e, sanglodos srityje, yra tai, kad e, Rumunija ir Bulgarija e, E, pradėjo informuoti apie netitikimus e, šios rytyje ir atsižvelgiant tai, kad šiose šalyse yra gan didelis netitikimų skaičius, tai padidėjo ir bendras netitikimų skaičius. O kai dėl to klausimo, kad galbūt nepakankamai teikiama informacija, nepakankamai ataskaitos rengimas, tai tiesą sakant, mūsų ataskaita tai yra e, tiek valstybių narių pateiktos informacijos, tiek ir mūsų e, veiklos e, rezultatas. Ir čia mes pasitelkėme OLAF informaciją bei kitų generalinių direktoratų atliktų auditų rezultatus. Taigi mes ataskaitoje pateikime tą informaciją, kurią gavome patys. Negalime būti šimtų procentų tikri, kad e, tiesą sakant, ta pateikta informacija, tiesą sakant, atspindi visus sukčiam ateitvėjus, kad mūsų ataskaita viską apima. Tačiau, tiesą sakant, mes tiesiog pateikime parlamentui visą šiuo metu mūsų turimą informaciją. Taigi, tikiuosi, kad tokiu būdu E, trumpai atsakiau gerbiamų komiteto narių klausimas. Ačiū komisijos nariai. Dabar pereikime iš karto prie 15 darbo tvarkės punkto. 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas, ES bendrasis biudžetas, trečiasis skirsnis komisija. Vėlgi jums perduosiu žodį. Honorable members, ladies and gentlemen. Gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai, džiaugiuosi galėdamas Jums pristatyti bendrą ataskaitą e, už 2009 metus ir bendrojo audito e, ataskaitą pirmiausiai dėl e, tos sintezės ataskaitos, kuri yra tinkama priemonė komisijai imtis ne tik savo prisimti ne tik savo politinę atsakomybę, tačiau pristatyti taip pat ir veiksmų planą, kaip pagerinti e, valdymą ir bendrą kontrolę. E, sintezės ataskaita yra pirmoji, kurią patvirtina naujoji komisija. Ir e, taip tęsiamas darbas pradėtas 2004 metais siekiant geriau įgyvendinti komisijos šioje srityje prisimtus įsipareigojimus. 2009 metais mes siekėme, kad e, patikinimo e, pareiškimai, e, atskiri jų atskiros sudėtinės dalis būtų stiprinamos. Taip pat ataskaitoje yra vairios išlygos, kurių 2009 metų veiklos ataskaitoje buvo 20, 2008 metų ataskaitoje buvo 15. E, e, taip pat keletą iš jų mes perkeliame iš e, ankstesnių metų. Devynios išlygų buvo susijusios su tam tikromis reputacijos priežasti, tam tikromis reputacijos priežastimis, kitos buvo e, pareikštos dėl finansinių priežasčių, jos apima tam tikras atskiras e, sritis, pavyzdžiui, mokslinius tyrimus ir e, viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymo. E, pirmiausiai tos su reputacija susijusios išlygos daugiausiai buvo taikomos, pavyzdžiui, Schengeno erdvės informacijų technologijų sistemos kūrimo viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymą. Atitinkami generaliniai direktoratai įvertino šių pažeidimų ir e, su jomis susijusių klausimų poveikį e, tiek komisijai, tiek atitinkamų fondų lėšų panaudojimui turint omenyje, kad e, šių išlygų kai kurios buvo perkeltos iš 2008 ir 2009 metus, e, ta aplinkybė yra susijusi su veiksmų planų įgyvendinimu. Todėl iš, e, į tai atsižvelgiant ir į nuveiktus darbus dabar atsižvelgiant būtų galima atsisakyti šešių išlygų. Ir uh, plėtros regioninės e, e, politikos direktorato, žemės ūkio generaliniai direktoratai, e, jūrų ir žuvininkystės, jūrų reikalų ir žuvininkystės direktorato, taip pat komunikacijų ryšių generalinio direktorato bei ekonomikos ir finansinių reikalų generalinio direktorato pareikštos išlygos, jų galima būtų atsisakyti. Tačiau e, išlygos parodo, kad problemos nėra tinkamai sprendžiamos ir jos buvo pareikštos turint omenyje, kad klaidų skaičius išaugo iki tam tikro lygio ir kontrolės sistema nebuvo pakankama, komisija pripažįsta, kad reikia dėti daugiau pastangų, užtikrinant geresnį bendrąjį geresnė bendra valdysena ir veiksmingesnė ES fondų lėšų panaudojimo. Turint omenyje komisijos pasiūlymus dėl finansų perspektyvos peržiūro, peržiūros komisija siekia, kad sustiprėtų atitinkamos administracinės struktūros, naudojančios ES lėšas, e, kurios teikia e, e, patikinimo pareiškimus ir tokiu būdu mes galėtume pagerinti visą patikinimo, patikinimo pareiškimų teikimo procesą. Todėl raginčiau valstybės narės jau pradėti teikti savo e, lėšų panaudojimo patikinimo pareiškimus dar prieš e, pasibaigiant e, finansinės perspektyvos laikotarpį ir atitinkamą reglamentą jo projektą teikiant komisijai. Komisija pripažįsta, kad dėl DAS buvo padaryta tam tikrų klaidų Todėl komisija pateikė konkrečių pasiūlymų, kaip peržiūrėti finansinį e, reglamentavimą, siekiant supaprastinti e, visą sistemą. Taip pat mes paskelbėme komunikatą, kuriame e, teikiami plataus masto pasiūlymai, kaip supaprastinti valdyseną mokslinių tyrimų srityje. Komisija tikisi, kad įgyvendinus šios pasiūlymus bus e, pasiekta e, toleruojama e, paklaidų riba ir pagerinta kontrolė. Lapkričio 15 dieną grįšiu į jūsų komitetą ir suteiksiu jam informaciją, paskeisime mintimis dėl tos toleruojamos rizikos, paklaidų rizikos koncepcijos. remiantis e, atitinkamais sąnaudų skaičiavimais e, ir atsižvelgus į rizikos faktorius, mes turėtume parengti tokią strategiją, kuri sugebėtų e, apsaugoti, dermai apsaugoti nuo rizikos, visą laiką turint omenyje, kad jeigu nustatoma klaida, reikia ją ištaisyti be jokių išimčių 2010 m. gegužę komisija pateikė šioje srityje dėl toleruojamų e, rizikos e, kriterijų mokslinio tyrimų srityje savo pasiūlymus. 2011 metais bus pristatyti atitinkami pasiūlymai visoms sritims, taip pat ir sanglaudos politikai, komisija tikisi, kad jos pasiūlymai bus išsamei išnagrinėti. Ponius ir ponai, per pastarosius penkerius metus e, mūsų padėtos pastangos pagerinti ES lėšų panaudojimą atnešė vaisių. Mes e, galėjome konstatuoti konkrečias problemas ir klaidas, kurias daro komisija ir valstybės narės ir pateikti konkrečius pasiūlymus, kaip e, visose valdysenos rytise pagerinti padėtį. Tačiau ir toliau reikia tęsti pastangas ir e, komisija stengiasi toliau sustiprinti savo bendrąją patikros sistemą ir e, siekia tinkamai vadovautis audito teikiamomis rekomendacijomis, kadangi esu audito komiteto pirmininkas komisijoje. Aš e, patikiau konkrečius pasiūlymus visose svarbiausiose ES lėšų panaudojimo srityje. Siekiant e, didinti susidomėjimą audito klausimais, komisija prisijima savo politinę atsakomybę dėl ES biudžeto lėšų valdymo. Naujasis e, IPC atsižvelgia į papildomas e, rizikas ir e, taip pat atsižvelgia į audito, vidaus audito tarnybų rekomendacijas. Aš be to paprašiau mūsų vidaus auditorių išsiaiškinti, ar visose sritise buvo pilnai įgyveninti veiksmų planai ir ar buvo deramai mažinama rizika. Manau, kad tokiu būdu mūsų vidaus audito tarnybos gali padėti e, įgyvendinti audito rūmų keliamus tikslus. Taip pat komisija atsižvelgia į parlamento raginimą surenkti tarp institucinę konferenciją dėl dabartinės biudžeto e, e, <clears throat> lėšų panaudojimo patvirtinimu ir tikiuosi, kad kitais metais balandžio mėnesį tokią konferenciją surenksime. Aš siūlau pasinaudoti tuo renginiu siekiant išsiaiškinti, kaip pagerinti bendrą finansinę valdyseną ir e, mūsų E, toje konferencijoje išreikštas mintis įgyvendinti per būsimąją finansinę perspektyvą. Leiskite tarti keletą žodžių dėl 2009 metais atliktos vidaus audito metinės ataskaitos. Šioje ataskaitoje informuojama apie vidaus audito e, ataskaitas ir pateiktas rekomendacijas gyvenant komisijos biudžetą. Taip pat Ten kalbama ir remiamasi e, to meto aplinkybėmis ir padėtimi, kuomet buvo atliekamas auditas. Komisija beveik 99 procentais atsižvelgė į auditorių pateiktas rekomendacijas ir siekia pagerinti atitinkamai valdysenos ir kontrolės sistemą. Komisija taip pat e, sveikina vidaus audito tarnybų teikiamas rekomendacijas ir stengiasi įgyvendinti tas rekomendacijas šimtų procentų, nors tai ir nepavyksta. Pagrindinės rekomendacijos e, audito už 2009 metus susijusios su rizikos valdymo informacijomis technologijomis, tiesioginiu valdymu, stipendijomis, e, turto valdymu, e, bendruoju valdymu, viešaisiais pirkimais ir išorės santykiais. Kalbant apie nefinansinio pobūdžio klausimus, komisija nusprendė ne visiškai atsižvelgti į vidaus auditorių pateiktas rekomendacijas, turint omenyje, kad reikia e, e, recentralizuoti tam tikrą skaičių e, priežiūros darbų ir atitinkamai perskirstyti lėšas jeigu būtų kuriamos papildomos centralizuotos struktūros, tai tokiu būdu sumažėtų atitinkamų komisijos tarnybų ir generalinių direktoratų atsakomybė. Informacijų technologijų srityje komisija mano, kad reikia siekti pažangos tose srityse, kurias nurodė vidaus auditoriai. Komisijos vicepirmininkas Šefčiovičius jau įsteigė informacinių technologijų darbo grupę, kuri greitų laikų pradės dirbti. Kalbant apie finansinius aspektus, reikia turėti omenyje, kad komisijos tarnybos pateikė atitinkamus veiksmų planus, atsižvelgdamos į pateiktas rekomendacijas, kai kurios priemonės minimos tuose planuose jau buvo įgyvendintos, tačiau e, bendroji jų įgyvendinimo apžvalga gali būti pateikta ir įvertinta tik tai atliekant e, tolesnius e, auditus ir pateikiant atitinkamą e, audito komiteto ataskaitą. Komisija nori pabrėžti, kad priimant sprendimus dėl klaidų pašalinimo arba siekiant sumažinti riziką dėl tam tikrų tarpusavės susijusių klausimų buvo priimti atitinkami sprendimai taip pat e, vykdant veiksmų planų įgyvendinimo stebėseną ir e, siekiant, kad e, atitinkamos komisijos tarnybos geriau reaguotų ir imtųsi veiksmų įgyvendinant ir reaguojant į vidaus auditorių rekomendacijas. Kalbant apie biudžeto įgyvenimo patvirtinimo procedūrą, komisija e, siekia, kad e, bendrai skaičiais kalbant būtų e, rekomendacijų įgyvenimo, kaip manoma, didesnė dalis, tačiau buvo konstatuota, kad generalinių direktoratų veiksmų planus įgyvendinant buvo padaryta tam tikrų trūkumų ir atskiros e, tarnybos dar nėra gyvendinusios jau e, seniai pateiktas rekomendacijos. Ačiū už Jūsų dėmesį ir esu pasirengęs diskusijų. Grazie. Adesso do la parola. Ačiū. Dabar perdosiu žodį komisijos auditoriui ponui Brian Gray. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na taip, komisaras e, šiame metu pristatė institucijos e, ataskaitą dėl to, kas buvo padaryta. Na ir ši ataskaita iš esmės e, remiasi. Um, Ta informacija, kurią mes nusintėme komisijai pagal 86.3 straipsnį. Na ir tiesą sakant, komisijos ataskaitoje beveik viskas ir nušviesta. Uh, tiesą sakant, neturiu daug ką pridurti ir mielai atsakysiu tuos klausimus, kurių turėtų komiteto nariai. Grazie. Diamo la parola al relatore, onorevole Čiatsi. Ačiū. Dabar žodis ponui Šacimas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir ponui e, komisarui Šemetui ir ponui Kreiviu už ataskaitas. Na, kai ką tai reikia pasiaiškinti, nes manau, kad kolegoms turėtų būti iš tai, kas e, kasmetinių ataskaitų silpnoji vieta yra tai, kad tai yra pavienių generalinių direktorato ataskaitos. Ir neturime tokios procedūros, kurią, turime iš, kurią turėjome Santos komisijoje. Tai iš tikrųjų komisija buvo viena uh, audito institucija. Uh, Na ir norėčiau, kad komisaras ir ponas Grei patvirtinti tai, kad tai yra pavienių generalinių direktoratų ataskaitas, kurios e, nėra atliktos nepriklausomos centrinės audito institucijos. Tai yra pavienės generalinės pavieniai generaliniai direktoratai ir jų ataskaitos, kurios po to apjungimas jų susintintis ataskaita. Tai yra, nėra galutinės generalinių direktoratų kontrolės. Kas tai daro? Nes jau tolimesnėje procedūroje generalinių direktoriaus e, parašas yra tik tais e, kolegijos primtų sprendimų patvirtinimas. Tai yra, mes čia tarsi susidarime su organizuotu atsakomybės nebuvimu, nes tiesą sakant, nei vienas komisaras ne patikrina savo generalinio direktoriaus pateiktos ataskaitos. Na, patvirkinkite, kaip čia yra, nes tiesą sakant, nuo prodi e, komisijos viskas šlubuoja o to šlubamo matistus nušviečia ir jūsų analizė sintezės ataskaita. Pavyzdžiui, angliškoje versijoje penktame puslapyje yra lentelė, ten e, nušviesta viskas, kaip e, e, veikia. Ir aš pacituosiu, komisija tęs tolimesnės pastangas tam, kad būtų pagerinta metinė ataskaita kuri yra pagrindinė kolegijos atsakomybės užtikrimo priemonė. Taip pat buvo nurodyta generalinis sekretariatai ir DG biudžetui toliau teikti ataskaitas generaliniams, ataskait, e, e, generaliniams e, direktoratams ir tarnyboms dėl peržiūros mokymų ir kitų priemonių, kurios gali būti naudingos. Ir visi generaliniai direktoratai ir tarnybos raginimi aktyviai palaikyti centrinės tarnybos priemonės tam, kad būtų pagerintas metinės veiklos ataskaitos kokybė. Ir ši lentelė, konkretus jos skirsnis, rodo, kad procedūra vyksta, stengiamės viską pagerinti, tačiau mano manimu komisija jau daugybę metų uh, vykdo šią procedūrą ir į tai atkreipia dėmesį. Man atrodo, šie dalykai turi būti savame suprantami ir dėja dažnai taip nėra, todėl mums kyla kai kurių klausimų. Pirmiausias, svarbiausias klausimas yra štai koks. Tai yra, kodėl tas jūsų tikrinimo metodas, kurį jūs taikote, gerokai skiriasi nuo Europos audito rūmų taikymo metodo. Norėčiau trumpą atsakymą, nes yra e, esminis klausimas. Antras klausimas yra susijęs e, su E, tuo, ką minėjo komisaras šiame tatoros išlygos. Jūs sakėte, kad 2008-2009 metais 15-20 e, išaugo e, išlygų skaičius. Jeigu 2008 metais buvo tik tais 15 išlygų, tai 2009 metais jų yra 20. Taigi jūs rodote, kad tai rodo, kad jūs tai žiūrite rimtai, tačiau kada jūs panaikinsite tas išlygas? Kaip tai ketina daryti komisija, yra, koks yra slengstis? Ir jūs, komisarė, minėjote, kad tas išlygos bus panaikintos tuo met, kai bus pakankamai viskas pagrista, tinkamai pagrista. Ką reiškia tas tinkamai pagrista? Na, mes kalbame apie toleruojama rizika. Na ir komisija bando nustatyti aukštą e, viršutinę ribą. Tačiau kaip jūsų vidinėse ataskaitose bus su ta riba, tuos lenkščių, kada jūs panaikinsite išlygas, nes to pasiekoje tarsi suabejojama dėl visos ataskaitos. Taigi mane domina, nuo kokios, e, nuo kokios šlenkščio, nuo kokios ribos subejojama visa generalinio direktorato ataskaita. Taip pat turiu klausimą ar pastabą, kuri galbūt yra subtili. Na tai e, kalba eina apie didesnių valstybių narių įtaką. Pone komisarė, jūs minėjote, kad jūs nuolat e, raginate valstybės narės e, aktyviau bendradarbiauti, geriau bendradarbiauti ir aš manau, kad parlamentas yra geriausias garantas tam, kad jums padėsime. Tačiau e, mane domina, kokie yra didžiųjų valstybių narių įtakos masai. Pavyzdžiui, kai vyksta vidinės patikros ir kalba eina apie pagrindinės pareigybės, pavyzdžiui, Prancūzija ir žemės ūkio sritis ar išlaidų kategorijos. Na, mane domintų, ar žemės ūkio srityje e, kompetitingas generalinis direktorius, jis yra prancūzas, pasivyksta vidiniai tikrinimai, kontrolė ir ar jis lygiai taip pat griežtai žiūri į Prancūziją, kur mokėjimo agentūroje tenka svarbus vaidmuo e, išmokų žemės ūkio srityje. E, Ar jis Prancūzijos atveju yra lygiai toks pat griežtas kaip ir kitų, nes gauname um, informacijos apie tai, kad didžios valstybės narės tarsi daro spaudimą, kad ne viską, ne viską būtų žiūrima taip griežtai pas jas. Na, jeigu, jeigu pažiūrėsime į procedūras, tai konstatuosime, kad didžiųjų išlaidų kategorijose um, yra e, sudėtingų aspektų, tai, pažiūrėjau, daugybę metų buvo Ajax ir Graikija, 2005-2006-2007 metais tai vyko, o 2009 metais atsirado naujas dalykas ir man tai daro įspūdį. Tai yra iš išlaido kategorijos e, kaimo plėtra e, bus atliekam, e, atliekamas restruktūrizacija, tai yra nuo individualios paramos bus perima prie kaimo plėtros Um, paremimo ir Ajax čia turės mažesnę įtaką, nes čia turime panašių metodų kaip regioninės politikos ir sangalaudos politikos srityje. Taigi aš norėčiau paklausti, kaip keisite savo tikrinimo metodus. Tai reikės, aišku, aptarti ir su kolega Čiolišu, tačiau kadangi tai yra didelė e, išlaidų kategorija, tai norėtųsi sužinoti, ką čia ketina uh, daryti komisija. Ir kadangi mes mokomės procesų metu, tai norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, kad kadangi 2009 metais čia darėte išlygą, tai atkreipsi dėmesį tai, kad parlamentas kreips konkretų dėmesį šiai sričiai. Dabar konkrečiai e, norėčiau paklausyti pono Grei, ar man pritarsite dėl to, kad nėra E, centrinės generalinių direktoratų teikiamų ataskaitų kontrolės. Ir todėl iš tiesų nėra, kad, kad kažkas prisimtų tikrą atsakomybę už tai. Taigi, ką jūs laikytumėte veiksmingų kontrolės organų? Nes tiesą sakant, nėra kažkokių garantijų, nes viską pasirašo ne e, komisaras Šemeta, o komisijos kolegija. Taigi, ar pritarėte man, kad e, galima kalbėti apie organizuotą neatsakomybę. Ir nors mano pastabas ir buvo kritiškas, džiugiuosi diskusijomis dėl 2009 metų biudžeto patvirtinimo. Doar o intervenție foarte scurtă aș vrea să am. În primul rând vreau să mulțumesc din nou domnului e, la... Pirmiausiai norėčiau dar kartą padėkoti ponui Šemetai, tačiau taip pat dėkoju ir pranešėjui, ponui Hatsimarkakiui. Yra tam tikrų probleminių klausimų ir nors bendrai esu patenkintas 2009 komisijos veikla, negaliu to pasakyti apie valstybės narės, kurios naudoja ES lėšas dėl įvairių priežasčių. Pirmiausiai, dažnai yra taip, arba dažnai taip atsitinka, kad pasikeičia paramos kriterijai Dėl to e, mes susidurime su sudėtinga ir skirtinga lėšų panaudojimo metodika ir tie pakeitimai dažnai nėra galutiniai. Tai reiškia, kad po kurio laiko vėl ES lygmenių yra pakeičiama tvarka, taip pat ir valstybių narių lygmenių, todėl manau, kad būtina supaprastinti paramos teikimo kriterijus, padidinti jų skaidrumą, tai būtų naudinga tiek nacionalinėms, tiek regioninėms tarnyboms, kurios administruoja lėšas ir taip pat e, lėšų gavėjams tai palengvintų gyvenimą. Puikiai žinote, kad nacionalinės administracijos pareigūnai, kurie tvarko ES lėšas, turi mokėti labai daug įvairių skirtingų taisyklių, turi dirbti jomis vadovaudamėsi, dėl to visas procesas labai smarkiai sulėtėja ir dėl to daroma galų gale labai daug klaidų. Yra dar viena didelė problema, kurią reikia aptarti, tai yra viešieji pirkimai. Taisyklių nuostatos šios rytėje yra labai sudėtingos, tačiau numatoma taip pat daug išimčių, kurios savo ruoštų sudaro sąlygas atsirasti problemoms ir dažnai tos taisyklės e, taip pat tiek europinių, tiek nacionalinių lygmenius keičiamos. E, tarkim, Rumunijos atveju tie pakeitimai vyksta labai greitai ir jų yra labai daug ir e, prieš atliekant kokiu nors e, lėšų panaudojimo įvertinimą jau e, e, kriterijai būna pakeičiami kelis kartus ir dėl to potencialus lėšų gavėjai negali jomis pasinaudoti. Todėl manau, kad komisija turėtų laikytis grįstesnės pozicijos nacionalinių institucijų atžvilgių, nes taisyklių keitimas prasidėjus žaidimui yra labai neigiamas dalykas, kuris turi neigiamas įtakos paramos gavėjams ir jų požiūrių į ES paramą. Taigi į tai būtina atsižvelgti ir užkirsti kelią tokiems reiškiniams. Taip pat norėčiau daugiau informacijos gauti apie tai, kaip yra šalinamos klaidos. Jūs minėjote Bulgarijos ir Rumunijos atvejus. Norėčiau išgirsti iš komisijos, ar ji e, galbūt svarsto galima sankcijų pritaikymą atitinkamoms valstybėms. Pone Greslė, ačiū labai. Man susidaro įspūdis, kad jau aš kažkur e, kaž, mačiau tas ataskaitas, kai jas skaitau nes jos remiasi panašia logika. Du klausimus noriu užduoti dėl vidaus audito e, aspektų. Vienas klausimas susijęs su Šengeno erdvės pajėgumais ir per pastarai biudžeto vykdymo patvirtinimą parlamentas daug kritikos pastabų pareiškė ir pateikė tam tikrų raginimų e, Europos audito rūmams dėl su šiandienu susijusiais e, projektais. Ir e, dabar mes gavome atitinkamą e, ištrauką iš atitinkamo generalinio direktorato audito ataskaitos ir ten kalbama apie bendrą atsakomybę. Noriu paklausti pono Grei, ar yra imasi kokiu nors, e, imamasi kokiu nors veiksmu tam, kad būtų išspręstas galų galia šis darbo atvarkės klausimas. Mes puikiai suprantame, kad e, komisija čia e, bando atlikti savo darbą ir nesislėpti už valstybių narių nugaros. Antras aspektas yra susijęs su pono, su ABAK ir su pono Grei atsakomybė ir ten e, buvo bandoma išvelgti tam tikrą interesų konfliktą, norėčiau išgirsti pono e, grei nuomonę šio klausimu. Ačiū, pon, e, žodis ponui šiemet atsakyti užduos klausimus. So, for, for... Dėkoju už pastabas bei pastebėjimas. Na, Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad mes čia kalbame apie dvi ataskaitas. Viena iš jų yra bendrojo audito ataskaita, o kita yra sintezės ataskaita, besiraminti generalinio direktorato metinės veiklos ataskaitomis. Taigi, sintezės ataskaitoje mes pateikėme kai kurias generalinio direktorato um, e, ataskaitos aspektus ir tai yra generalinio direktoriaus pagrindinė atsakomybės sritis. Tai yra tam, kad galėtume kad galima būtų pasirašyti ataskaitas, kiekvienas e, generalinis direktorius turi atsižvelgti visus informacijos šal, šaltinius bendras audito, bendras audito pajėgumus ir galimybės generalinėme direktorate, na, o taip pat ir tai, ką atlieka komisijos vidinis auditas. Taigi tiesą sakant, rengiant sintesės ataskaitas, išvelgiame į visą gautą informaciją ir nustatytus faktus. Taigi aš manau, kad labai svarbu, kad ši atsakomybė ir toliau liktų generalinio direktoriaus rankose, nes prieš keletą metų e, pagrindinė problema komisija buvo tai, kad niekas nebuvo buvo atsakingas už valdymą. Na, dabar galima labai aiškiai pasakyti, kad e, specifinio generalinio direktorato generalinis direktorius yra konkrečiai atsakingas už tą sritį, kur, kurią jis valdo. Taigi, sakyčiau, čia nemenkas pasiekimas Ir aš manau, kad reikėtų e, tęsti tokią valdymo metodą, toliau jį taikyti ir jį stiprinti. O kai dėl bendro komisijos atliekamo audito, tai e, yra tarnybos, kurios atlieka auditą e, generalinėse direktoratuose, tačiau atliekami ir sus, susikertančių, besidegiančių E, sričių auditas ir po to teiki rengiamas bendro pabudžio rekomendacijos, kurias reikia atsižvelgti. Tai yra, kad konkrečios tarnybos jas atsižvelgtų. Ir Brianas Greis greičiausiai uh, e, išsameu pakomentuos šį specifinį aspektą. Nu, kai dėl išlygų atsijėmimo, panaikinimo. Tai, tai iš tikrųjų labai svarbus valdymo sistemos elementas. Na ir kaip žinote, pagal šią sistemą, jeigu generalinis direktorius turi išlygų, jis ar ji privalo nedelsint pasiūlyti konkretų veiksmų planą, kuris leistų spręsti nustatytas problemas. Tai yra tas problemas, kurios konstatuotos metinėje veiklos ataskaitoje. Taigi tai yra generalinio direktoratos atsakomybė yra išlaikyti, nuspręsti ar panaikinti išlygą ar palikti jas kitam periodui. Priklausomai nuo to, ar siūlomas priemonės buvo pritaikytos, tačiau generalinis direktorius ir direktorė E, savo, savo nuožiūro gali į, įvertinti taikytas priemonės. Na ir po to jau. E, nustačius, ar buvo pašalintas tos priežastys, dėl kurių e, buvo taikyta išlyga, tik tais tuomet galima tą išlygį panaikinti. Nu, kai dėl valstybių narių įtakos na, ar čia kalbait apie didelės ar mažasis valstybės narės, tai tos jūsų minėtos valstybės narės, jos tiesą sakant, e, labai stengiasi užtikrinti geresnį e, lėšų valdymą. Taigi tas jūsų uh, minėtos šalis yra labai suinteresuotos tuo, kad ES lėšos būtų tinkamai valdomas ir panaudojamos. Taigi e, jos yra labai suinteresuotos tuo, kad valdymas ir nu, lėšų panaudojimas būtų pagerintas. Taip pat buvo užduoti klausimai dėl supaprastinimo. E, taip pat buvo klausta, ar supaprastimo srityje dėtos pastangos yra pakankamos. Na, mes e, pristatėme pasiūlymus dėl supaprastinimo e, sanglaudos mokslinio tyrimo srityje. Taip pat siūlome supaprastinimo priemonių ir kitose strytise ir sutinku su ta koncepcija, kad kuo paprastesnės taisyklės, tuo e, lengviau lėšų gavėjams e, atitikti jiems taikomus reikalavimus ir kriterijus. Na ir manau, kad ar e, šiais metais mes parengsime kiek vėliau komunikatą, kurio tikslas yra galimas e, nuostatų supaprasinimas. Taigi mes išanalizuosime, e, ką dar galima būtų e, supaprasinti, rengiantis busimam programavimo laikotarpį. Šis procesas jau pradėtas ir labai svarbu iš anksto preliminariai išanalizuoti, kokios taisyklės galėtų būti supaprastintos. Uh, rengiant būsimus teisės aktus dėl kitos finansinės perspektyvos. Nu, kai dėl viešųjų pirkimų taisyklių, tai čia būtų tam tikrų pastabų, sutinku, kad tos taisyklės yra gan sudėtingos ir aš manau, kad. kad čia galima būtų ieškoti sprendimų, kurie leistų supaprašinti viešųjų pirkimų uh, taisyklės. Ir nebejoju, kad mūsų komunikate, kurį minėjau, bus siūlomas kai kurios supaprasimo priemonės. O kai dėl AJAX, e, Bulgarijos bei Rumunijos, turime išlygų dėl to, kas ten vyksta ir abi šalis paraginame parengti konkrečius veiksmų planus, kurie leistų pagerinti situaciją. Na ir pagal generalinę agridirektoratą tos priemonės, kurias taikė Bulgarija ir, Bulgarija ir Rumunija, taigi pasak generalinio E, direktorato Agri e, metinėje e, veiklos ataskaitoje yra nuorodų dėl AJAX veiklos trūkumų Bulgarijoje ir Rumunijoje. O kai dėl šiandien informacinės sistemos, na tai įsisenėjusi problema ir dėja Šengeno informacinė sistema dar neveikia nepriekaištingai. Na, o komisija savo ruoštų e, pagerino informacijų technologijų paslaugų teikėjo veiklos prie, priežiūrą. Na, o, o tai atitinkamos tarnybos, kaip pavyzdžiui, E, informacinių technologijų priežiūros e, organas ir taip toliau, kitas organas veikia. Na ir jeigu viskas e, dar užsitruks, tai bus taikomas nuobaudos tiems, kurie sukėlė vilkinimą. Na, negaliu pažadėti, kad neužsivilkins toliau informacinių technologijų uh, kūrimas, tačiau tiesą sakant, paskutiniai e, sistemos e, stabilumo testavimo rezultatai yra teigiami ir tikiuosi, kad e, toliau viskas nebesivilkins ir sistema bus įgyvendinta. O dabar suteiksiu žodį Brianui Grey ir jis e, sureaguos į jūsų klausimus bei pastabas. Ačiū. Pagrindinis klausimas buvo susijęs su valdysena ir centralizuota kontrolės galimybė. Vidaus auditoriai vadovaujasi atitinkamais veiklos profesiniais standartais tam, kad e, atliktų komisijos e, vykdomus valdysenos e, vidaus auditą. Todėl mes labai atidžiai nagrinėjame padėtį atskirose generaliniuose direktoratuose ir e, tas apibendrinamoje ataskaita atitinkamai yra pateikiama atsižvelgiant į e, ataskaitas audito patikrinimų, kurie buvo vykdyti atskirose generaliniuose direktoratuose. Todėl, kaip minėjo komisaras, nustatant tam tikras e, arba pareiškiant tam tikras išlygas e, generalinio direktorato vadovai pateikia nedelsiant veiksmų planus, e, kaip ištaisyti vieną ar kitą situaciją. Kalbant apie tą bendrą mūsų metinės veiklos ataskaitos procesą, tai taikoma procedūra mes esame patenkinti. generalinis direktoratas arba generalinis direktorius kiekvienas pateikia savo metinės veiklos ataskaitą kolegijai ir e, tų atskirų direktoratų metinės veiklos ataskaitos yra sudėtinės bendros apibendrinamosios ataskaitos e, dalys. Ir e, auditas, vidaus audito tarnybos atitinkamai įvertina kiekvieno generalinio direktorato veiklą ir e, be generalinio direktoriaus atsakomybės asmeninės yra dar ir kitos generalinio direktorato struktūros, kurios teikia atitinkamas ataskaitas ir jų vadovai yra atsakingi savo ruoštų generaliniam e, direktoriui. Taigi tos E, tie pagrindiniai kriterijai, pagrindinės, e, pagrindinės e, vidaus audito nuostatos, kuriamis vadovaujamasi, yra patikrinamos, jų laikomas tiek atskirose generaliniuose direktoratuose, tiek ir rengiant bendrąją apibendrimo ataskaitą. Mes turime tą procesą, kuris vadinasi peer reviews, kuomet uh, atskiri generaliniai direktoratai tarpusavyje e, diskutuoja teikiamas išlygas ir tam tikrus ginčiamus klausimus. E, tai yra tam tikra prasme e, kokybės patikrinimas prieš pateikiant galutinę apibendrinimo ataskaitos redakciją. Po to kolegijai prieš patvirtinant tą sintezės arba apibendrimą ataskaitą vadovaujamasi atitinkamu kokybės patikrinimo mechanizmu. Mes privalome e, užtikrinti tiek e, atskirų generalinių direktoratų ir jų vadovų patikimumą, tiek ir e, visos institucijos patikimumą. Taigi mes siekime nustatyti tas silpnasias vietas. Ir šiame 2009 metų pranešime ypatingai atkreipime dėmesį į tai, kaip yra valdoma rizika, kaip yra taikomos rizikos valdymo gairės, kurias yra parengusi komisija Mes privalome pagerinti koordinavimą e, centralizuotų lygmenių, tačiau e, tas centralizuotas e, lygmo neturėtų perimti visos kontrolės ir atsakomybės. Taigi kiekvienas generalinis direktoratas turi suprasti savo užduotis, tačiau ne. Tai yra tas centralizuotas lygmo privalo užtikrinti, kad kiekvienas generalinis direktoratas suvoktų savo darbo ir tai, ką veikia, tačiau negali prisijimti atsakomybės už generalinius direktoratus. Ir jeigu e, atskirame direktorate yra kūriamos sistemos neatsižvelgiant į e, padėti kitose direktoratuose į bendrą padėtį, tai <clears throat> mes galime įsikišti ir tokiu būdu mažiname tą persipinančių sektorių keliamą riziką. baigiant, sakyti, kad e, turėtume pakeisti bendrosios dabar galiojančios koncepcijos, mes galime tačiau siekti gerinti padėtį atsi. Žvelgiant į teikiamas rekomendacijas, kaip komisaras minėjo, 99 procentai mūsų teikiamų rekomendacijų yra įgyvendinamos. Parengiant e, veiksmų planus dėl atskirų ponės Greslės užduotų klausimų e, dėl <clears throat> Šengeno paėgumų. Atitinkamas generalinis direktoratas e, nustatė problemas Bulgarijoje ir Rumunijoje ir po to nutraukė, tiksliau, sustabdė pagalbos e, tiekimą. Mes pabrėžiame, kad e, toliau sieksime, kad e, Bulgarija ir Rumunija sugebėtų deramai panaudoti ES lėšas ateityje. As for ABAC, uh, yes, you're right, I'm biased. Dėl vidaus audito galima būtų du aspektus paminėti. Ir aš glaudžiai bendradarbiauju su kolegomis e, siekiant išsiaiškinti, ar mūsų rekomendacijas deramai įgyvendina visos komisijos tarnybos e, tačiau tuos konkrečius e, auditus atliko mano kolegos ir aš tiesiog juos gyvenant atliekant nedalyvavau, taigi manau, kad čia jokio interesų konflikto nėra. Ačiū. Matau, kad pranešėjas nori pasisakyti. Norėčiau širdingai padėkoti tiek ponui komisarui, tiek ir ponui Grėjai už šią gerą pagrįstą informaciją ir manau, kad egzistuoja mechanizmas tai ir pripažįstant, tačiau jis tai apibūdinate tai kaip solid mechanizmas, solidus mechanizmas. Tai aš tikiuosi, kad tai gerai suteptas mechanizmas. Ar jis toks jau solidus, tai čia dar nežinau. Ponas Grėjau, jūs pats sakėte, kad uh, tie auditai yra vidiniai, vidiniai generalinėse direktoratuose. Na ir visi žinome, kad jeigu vienoje klasėje kažkas tikrinama, tai tai yra vidinė procedūra. Tai yra, kad yra draugiška generalinio direktoratoriaus atžvilgių. Tačiau jeigu yra išorės auditas, pavyzdžiui, e, audito rūmai atlieka, atlieka uh, Um, generalinių direktoratų auditą, tai tai yra visai kitas dalykas. Aš nenoriu sakyti, kad e, tikrai bandoma daryti įtaką, tačiau psichologinių požiūrių visai kitas dalykas, jeigu tavo paties žmonės tave tikrina. O dėl sintezės ataskaitos, tai jūs sakėte, visi tai rodo taip, mes visi susėdame prie stalo. Na tai aš e, pripažįstu, kad tokia procedūra egzistuoja, tačiau, tačiau tai nėra tas pats kaip anksti ankstesnis centrinis auditas, kuris e, buvo. Ir, nebūti, ir jis nebūtinai apima visas rytis, pavyzdžiui, skaitant ir informacinės technologijas. Uh, Taigi mes parlamente turime labai didžiai viską stebėti. Na, mane džiugina tai, kad taip atvirai žiūrite į šį klausimą. Juolab, kad e, komisaras šiame ten nėra atsakingas už šį mechanizmą, tačiau jam tenka su juo gyventi ir jis yra už jį atsakingas. Taigi aš manau, kad kai kalba eina apie vidinę audito sistemą, tai reikia bandyti ją gerinti tam, kad sumažėtų paklaidų mastas ir tikrai dėkoju už gerą bendradarbiavimą. Ačiū. Na kągi, tiesąkant, laiko kaip ir nebeliko, tada labai trumpai. Ačiū, ponė pirmininkė. Išklausiau pono Čapsimą Kakys ir Kaip suprantu, labai mažai dėmesio skiriama yra parlamentiniai kontroliai. E, vidaus auditas, kurio paprašėme iš komisijos, gali būti lygiai toks pat reiklus kaip ir išorės e, auditorių atliktas auditas. Išorės audito pasitelkimas gali prisidėti prie krizės didinimo. Aš nesakau, kad e, vidaus auditas yra blogas jau vien todėl, kad yra vidaus auditas. Tiek vidaus, tiek išorės auditai turi atitikti e, kriterijus. Ačiū ponai Šemetai, ačiū ponai Grėjui. Dabar turime pereiti prie 17 darbo tvarkės punkto. Matau, kad dar ponas Skilakakis norėjo čia pasisakyti prieš pereinant prie 18 darbo tvarkės punkto, tai yra ES garantijos suteikimas Europos investicijų bankui paskolų ir paskolų garantijų suteiktų projektams ne Europos Sąjungoje. Toliau ponas Dač. Tačiau atrodo, kad 16 darbo tvarkės punktas buvo atidėtas vėlesniam svarstymui, tvirtinant darbo tvarkėje Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, eh, tisztelt bizottság. Pone pirmininkė, gerbimi kolegos. Jūs turimas nuomonės projektas ir liečia ES garantijos teikimas ES investicijų banko išrės veiklai, tai yra susijęs su paskolomis ir paskolų garantijomis Tai yra ir tai, kad e, prarastas paskolas turi būti padengiamas ES garantijų pagalba. Taip tai yra e, pagrindinis e, pranešimo turinys ir aš turiu pakeitimų. Na, kaip žinote, biudžeto garantijas teikiamas EEB užtikrina šio banko stabilumą Na ir e, padengia politinės ir su šalmi susijusias banko veiklos rizikas. Ypač tai pasakytina apie tas šalis, kurioms sudėtinga gauti kreditų rinkose. Na ir finansavimui yra nustatytas rygos, dabar tai yra 25,8 milijardai eurų Na ir yra tų šalių, kurios gauna paskolas e, klausim, e, sąrašas ir taip pat yra garantijų normų sąrašas. Dabartinė finansinė perspektyvoje ir atliekant e, vidurio laikotarpės peržiūrą buvo primtas sprendimas dėl mandatų rezoliuciją, kuris apimtų visas rytis 2007-2013 metų laikotarpį. Taigi mandatas apima, apima, tai yra garantijos apima 2 milijardus eurų, kurie yra skirti kovai su klimato kaita ir taip pat regioninius E, tikslus, pakeis e, horizontalus svarbus klausimai, kaip pavyzdžiui klimato kaita, socialinė, ekonominė infrastruktūras, e, mažos tarptinės įmonės, jūs veiklos skatimas, na, komisija, atlikdama konsultacijos su išorės veiksmų tarnyba, parengs operacinės gairias kiekvienam regionui dėl išorės mandatų. Uh, taip pat bus didinami Europos tikslų rengimo pajėgumai ir tų tikslų gyvenimas turėtų būti prižiūrimas. Na ir daugiau dėmesio bus skiriama vandens tvarkymo infrastruktūrai, sveikatos apsaugai, tvarus transportas, klimato kaitos pasiekmių švelnimas. Na ir taip toliau. Na ir galiausiai Mes su, at, at, atgaiviname Europos investicijų banko išorės mandatą Libijai, Islandijai ir kai kuriams kitoms šalimims. Na, viso to tikslas yra sustiprinti biudžeto kontrolės funkcijas. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į tris rytis. Turime padidinti skaidrumą ir todėl siūlome, kad kiekviena ataskaita susijusi su EIB E, veikla turėtų būti teikiama Europos parlamentui. Antra, tie projektai, kurie yra finansuojami pagal ES garantijas, tai dėl šių projektų turi būti teikiamas ataskaitos ir būtų e, ataskaitų nušyčiamas priemonės ir poveikis. Na ir institucijos turėtų turėti galimybę uh, kontroliuoti tos projektus, kurie yra finansuojami pagal mano nurodytas priemonės. Mes pasiūlėme penkis pakeitimus, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama tiems trims prioritetams, kuriuos aš išsamei jums pristačiau. Na ir dar sakai, jūs apž... apžvelgime tekstą. Na ir po to galėsime parengti galutinį e, nuomonės projektą. Na ir dėkoju e, ekspertams iš EB, komiteto sekretariato ir bei prisidėjusiems kolegoms. Grazie. Ci... Ačiū. Jeigu nepageidaujate pasisakyti ir nieko komentuoti, tai dabar siūlau pereiti prie specialaus pranešimo poveikio vertinimas. Iš karto perduosiu žodį ponui Olbrechtui. E, w dokumencie roboczym, który został przedłożony. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, darbo dokumente, kuris yra pateiktas komitetui ir kurio pranešėjas aš esu, Aš e, kalbu apie Europos audito rūmų specialią ataskaitą, kuri vadinama poveikiai vertinimai ES institucijose, ar jie padeda priimti sprendimus. Šis pranešimas yra apie tai, kaip įvertinami poveikio įvertinimai ir savo pranešime aš bandau išanalizuoti, kaip ši priemonė yra taikoma ir koks yra poveikio vertinimo priemonių poveikis daromas. Noriu pabrėžti, kad Europos audito rūmų ataskaitoje teigiama, kad komisijos teikiami teisės aktų pasiūlymai dažniausiai turi ir poveikio įvertinimą jo rezultatus, tačiau poveikio įvertinimas yra susijęs su komisijos teikiamu pasiūlymu. Ir po to kiekvienas pasiūlymas yra e, taisomas, keičiamas ir panašiai. E, tuo tarpu neatliekamas e, jau pakeisto uh, pasiūlymo teisės akto poveikio įvertinimas. Ir Europos audito rūmai savo ataskaitoje teikia, teigia, kad taryba ir parlamentas atlieka savo iniciatyvą poveikio įvertinimą siūlomų teisės aktų, tačiau audito rūmų Remiantis auditorumų turimais duomenimis, toks poveikio vertimas atliekamas labai retai, nors tai labai veiksminga priemonė. Ir jeigu apskritai jie yra naudojamasi, tai dažniausiai tai vyksta pirmajame teisėkūros proceso etape, Ir jeigu leisite, aš norėčiau grįžti prie Europos audito rūmų teikiamų išvadų ir siūlyčiau, kad mūsų komitetas joms pritartų, taip pat kaip ir audito rūmų rekomendacijoms. Pirmiausiai, išvadose kalbama apie e, dėrybą siekiant naujo tarp institucinio susitarimo. Šiame kontekste mes turėtume iš naujo apibriežti poveikio vertinimo e, analizės taikymo sritį. Dabar jau yra bandoma tai padaryti, tačiau mes, e, remdamėsi praktinę patirtimį, turėtume pakeisti savo modus operandi. poveikio vertinimai turėtų vykti kiekviename teisėkuros proceso etape. Todėl, kai komisija teikia savo pirminį pasiūlymą ir taryba ar parlamentas šiam pasiūlymui teikia savo pakeitimus, reikėtų atlikti ir tų pakeitimų poveikio įvertinimą tam, kad žinotume, kokią grėsmę ar riziką kelia mūsų pakeitimai, kurie yra įtraukti į e, originalo tekstą. Tai būtų tam tikras dvigubas patikrinimas ir tokiu būdu žinotume, kokios pasiekmes mūsų laukia. Manau, kad parlamentui šis aspektas yra labai svarbus e, žinoti, kokio poveikio galima tikėtis iš mūsų siūlomų pakeitimų. Ar tas pakartotinis poveikio įvertinimas turėtų būti atliekamas komisijos, ar tarybos, ar parlamento? Tai yra klausimas, e, atsižvelgiant į tai, kokia institucija teikia pakeitimus, e, paskutiniojų atveju kiltų grėsmė tam tikrą, e, taikant skirtingas poveikio įvertinimo metodikas. Todėl aš siūlyčiau, kad komisija turėtų atlikti pakartotinį poveikio vertinimą po to, kai pateikiamos pataisos ir turi vadovautis tą pačią metodologiją. E, todėl mes turėtume stengtis padidinti skaidrumą, tai reiškia, kad reiktų viešinti poveikio vertinimo rezultatus ir kaip manoma plačiau juos e, skleisti, e, užtikrinant galimybę susipažinti su poveikio vertinimo rezultatais. Taip pat manome, kad labai svarbu, kad šis poveikio vertinimas apimtų kaip įmanoma daugiau sričių, ypač kuomet pristatomos ir gyvendinamos naujos teisėkuros iniciatyvos, pavyzdžiui, supaprastinant įvairias procedūras arba taikant komitologijos procedūrą, būtina atlikti poveikio įvertinimą. Taigi šiame darbinėme dokumente, kurį parengiau, atsispindi ir yra pareiškimas mano mintis susijusios su Europos audito rūmų pateiktą ataskaitą ir aš mėginu pasakyti, kad poveikio įvertinimai turėtų būti sudėtinė parlamento darbo dalis, ypač e, dabar, kuomet jau yra įsigaliojusi Lisabonos sutartis, poveikio įvertinimo priemonė turėtų būti stiprinama kiekviename teisėkuros proceso etape ir manau, kad tai bus naudinga arba būtų naudinga ne tik komisijai teikiančiai teisės aktų iniciatyvas, tačiau taip pat ir Europos parlamentui, kuris aktyviai dalyvauja teisėkuros procese. Tokia būtų mano išvada. Manau, kad taip pat ir audito rūmų atstovai prisidės prie šios diskusijos. Ačiū už dėmesį. Dabar suteikiu žodį audito rūmų atstovui. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau trumpai priminti kai kuriuos principus. Komisija įsteigė pilną poveikio vertinimo sistemą ir ši sistema labai smarkiai prisideda prie ES primamų sprendimų veiksmingumo. Tačiau iš esmės, kas dėl procedūros, kas dėl turinio, kas dėl ataskaitų teikimo, kaip kad pranešėjas ir pabrėžė, galima būtų pagerinti situaciją. E, audito rūmai skatina Europos parlamentą, komisiją ir tarybą peržiūrėti savo rekomendacijas, kai bus peržiūrimi tarp instituciniai susitarimai dėl geresnės teisėkuros ir dėl geresnios poveikio vertinimo. Ačiū. Ačiū dabar žodis ponai Českovai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tikrai labai palaikau šią iniciatyvą ir šis pranešimas yra labai tinkamas. Na, kadangi nors ir te dirbu e, tik vienerius metus Europos parlamente, tačiau teko nekartas turtis tokiais atvejais, kai komisija turėjo, e, ketino pasiūlyti teisėkuros e, pasiūlymą ir iniciatyvą, bet po to tos iniciatyvas buvo visiškai iškraipytos ir prarasis iš akių pirminis tikslas. Taigi tiesą sakant, labai nedaugeliu atveju komisija galėjo atsižvelgti į šios visiškai pakeistus pasiūlymus. Na, vėlgi viskas bus sugražintas mūsų metai, tačiau kitas dalykas. Taigi aš manau, kad turime palaikyti šį pasiūlymą. Na ir manau, kad komisija turi atlikti poveikio vertinimą, e, pasinaudodama tais pačiais metodais. Norėjau paklausti, ar iš komisijos atstovų kas nors norėtų pasisakyti dėl, šios, dėl šio pranešimo. Dėkuoju, aš esu Džonas Vatsonas iš komisijos poveikio vertinimo skyrius, tiesą sakant, tikrai labai pritarėme audito rūmo ataskaitai. Iš tikrųjų, tai labai naudingas indėlis į diskusijas dėl poveikio vertimo trijose ES institucijose, ne vien tik tais komisija, bet ir parlamente bei taryboje. Taigi labai teigiamai vertiname audito um, nustatytus faktus dėl poveikio vertinimo ir uh, tikrai labai rimtai atsižvelgsime į jų pasiūlymus dėl to, kaip viską galima tobulinti. Ir beje, nemažai jūsų pasiūlymų jau buvo įtraukti į komisijos darbus. Na ir manau, kad šios ataskaitos daug labiau išaiškėjo, negu kad anksčiau ankstesnių poveikių vertinimo atveju, tai yra tarybos ir parlamento vaidmuo. Na ir manau, kad per ateinančius mėnesius e, diskusijų metu reikės skirti dėmesio šiam klausimui. Na ir komisija iš esmės e, yra susirūpinusi dėl to, ką reikš, kai bus patvirtintas galtinis tarybos ir komisijos, e, tarybos ir parlamentos sprendimas, ką tai reikš mūsų e, piliečiams ir verslui. Nuo čia turėtų prasidėti poveikio vertinimas. Nuo kaip mes vertiname pasiūlymą, kokį jis turės poveikį piliečiams ir verslui, tai manau, kad čia reikia elgtis atsargiai. Mes turime tarp institucinį balansą, kuris yra įtvirtintas uh, E, tartyse ir labai aiškiai apibrėžia institucijų vaidmenį priimant sprendimus. Taigi, kai priimame sprendimus, turi būti e, labai atsargus dėl to, kad e, tas mūsų sprendimas net neiškraipytų sprendimų prieimimo procedūros ir kad, na, tiesą sakant, vertinimas taryboje ir parlamente, tai yra komisijos vertinimas uh, aišku, įtakoja kom, parlamento ir tarybos sprendimų primo procesą. Na, komisija nuolat tvirtino, kad mes naudojomės bendrą metodologiją, nes taip pat nekarta. Uh, e, pasiūlyme peržiūrėti poveikį vertimą, jeigu to pageidautų taryba ar parlamentas, buvo nedaug atvejų, kai to buvo pageidaujama, tačiau aš manau, kad tai tinkamas pagrindas, kurio remtis galėtume tęsti savo diskusijas. O kai dėl to, kaip mes nusprendžiame atlikti poveikio vertimą e, sprendimų procedūros kontekste, tai aš manau, kad per ateinančius mėnesius tikrai turėtume gilintis į šį klausimą. Kolega Meijer. Mairis, prašau. Na, turėčiau klausimą komisijos atstovai. Ar komisija yra iš esmės pasirengusi? parlamentui leisti susipažinti visus dokumentus, kuriais remintis buvome primi atliekama peržiūra ir taip toliau. E, e, norėtųsi mums įsitikinti, kad iš tikrųjų komisija elgėsi neutraliai, ar iš tikrųjų buvo įvertintas visas poveikis, nes jeigu kyla problemų, tai neretai E, valstybių narių e, nuomonė dėl kaštų iš esmės skiriasi ne komisijos vertinimo. Taigi mane domintų, ar galima būtų paprašyti komisijos suteikti tuos dokumentus parlamentui susipažinti, kurių pagrindų atliekamas poveikio vertinimas. Komisijos atstovas, iš esmės tuos dokumentus galima gauti ir tiesą sakant, jie turėtų uh, kai komisija patvirtina savo pasiūlymą, tai jie turėtų būti automatiškai e, prieinami parlamentui ir tarybai. Na, gali būti, kad yra e, jautros informacijos, kuri traktuojama kaip e, konfidenciali, nes to pagidauja, pažiūrėjau, įmonės, tai čia yra kitas atvejis, tačiau iš esmės jūs galite gauti dokumentus. Ir vėlgi jūs palėtė. Uh, e, um, labai jautrų klausimą. Tai yra tiek um, veiksmų primama Europos lygių, tiek kaštai, tiek ir poveikis ir, visa, ir visas vertinimas. Aš manau, kad mes tikrai stengsime e, pagerinti naudos ir kaštų analizės kokybę. Kita vertus, suprantame, kad mūsų veiksmai yra riboti, galimybės komisija yra ribotos, nes mm, valstybės, 27 valstybės narėse tiek nuo pat pradžių skirtingai žvelgime teisės aktus, taigi ir gyvendinimas yra skirtingas, taigi labai sudėtingai vertinti, kokį, koks konkretus finansinis bus poveikis visuomeniai ir individams. Na ir dar kitas svarbus dalykas yra štai koks. Valstybių narių atliekamas poveikio vertinimas taip pat gali būti labai svarbus. Pavyzdžiui, Junktinė karalystė šiuo metu yra vienintelė, kuri tai daro, tačiau manau, kad e, kitos valstybės narės galėtų tai taip pat atlikti tam, kad galėtų sutvirtinti savo pozicijas, be kita ko pristatanties ir parlamente, nes labai natūralu tai, kad valstybės naris e, palaiko tampresnius ryšius su tais organais, kurie gali um, pateikti informaciją apie kaštus ir tai praturtintų ir komisijos atliekamą poveikio vertinimą. Taigi tai yra kita audito rekomendacija, kurią labai palaikome, kad valstybės narės pačios turėtų labiau stengtis atlikti poveikio vertinimą ir suteikti informaciją, e, kurio remintis bus atliekamas europinis poveikio vertinimas. Ačiū ponui Olbrechtui. Komisija sako, kad reikia persidėrėti dėl tarp institucinio sprendimo. Dabar darau tokią išvadą. Kaip galima būtų padaryti, kad e, poveikio vertinimas būtų atliekamas po pirmojo etapo ir prieš antrąjį etapą. Taigi dabar prieš keliant tą geltonoją kortelę reikia būti susipažinus su Europos teisės aktų poveikiu. Tai reiškia, kad audito rūmų ataskaita, kaip ir pritarė tarp institucinės, institucinės reformos pasiūlymui, reikalingas yra susitarimas tarp trijų institucijų. Norint užtikrinti skaidrumą, reikia analizę parengti labai aiškę. Ne tik tai specialistai, bet ir paprasti piliečiai turėtų ją suprasti. Taigi, analizė turėtų būti skirta ne vien tik tai komisijai, bet visiems. Taigi, Dokumentas turi būti sudarytas labai aiškiai ir skaitamas visiems bei suprantamas turi būti. Kol kas dar laukiame 17 darbo tvarkės punkto pranešėjo. Tai dabar iš karto trumpai pristatysiu delegacijos vizito į Graikiją rezultatus. Šis vizitas buvo labai brangus, brangiai mums atsijėjo galite susipažinti su ataskaita šio vizito. Visi vizite dalyvavę delegatai parengė ją. Kaip prisimenate, labai sunkiu Graikijai metu vykome į ją. Graikijoje praktiškai socialinių konfliktų pavojus buvo iškilęs, ekonominė krizė buvo labai smarkiai palietusi Graikiją, vyriausybė praktiškai nebeturėjo galimybių išmokėti algų. Uh, Mes, aišku, Graikijoje pastebėjome tiek teigiamų, tiek neigiamų dalykų ir parengėme, pa, pabandėme bent jau padėti, kaip įmanoma, labiau Graikijos vyriausybei tam, kad šie įvykiai nepasikartotų. Lygiai taip pat gavome mus netenkinančių dalykų. Uh, matosi aiškiai, kad nebuvo imtasi laiku drastiškų taupimo priemonių. Taigi per vėlai to ėmusius e, kilo didžiulį, kri, didžiulė krizė. 120 milijardų eurų atrodo, kad dabar siekia valstybės skola. E, lygiai taip pat e, Matome, kad kontrolės institucijos labai sunerimusios buvo dėl situacijos. Atrodo, kad statistiniai duomenys buvo klastojami tam, kad būtų, paslėpta, kad būtų paslėptas krizės mastas. Mūsų komisija, mūsų komitetas tiksliau, mano, kad e, turint galvoje krizės mastą būtina yra kovoti su kylančiamis, kylančiamis problemomis šioje šalyje. Susitikome su Graikijos teisėjais, aukštais valdininkais, vyriausybės nariais, uh, į mūsų klausimus atsakymai buvo pateikiami nelabai aiškus, ypač dėl to, kokiamis priemonėmis buvo planuojama kovoti su korupcija. Europos parlamentas parengė savo ataskaitoje, kurioje pageidauja, kad e, Graikijos finansų ministras ir auditų, auditorumų pirmininkas teiktų metinės ataskaitas ir jose informuotų apie Graikijos ekonominę bei finansinę situaciją. Ir šios institucijos turi būti pakankamai nepriklausomos tam, kad galėtų kovoti su korupcija ir sukčiavimu. Šis vizitas yra labai naudingas ir manau, kad mūsų komiteto veikla buvo tikrai uh, labai teigiamai vertinama. Dabar panašas Narkakakis. Na, lankiausi Graikiją, dėl kolegos iš, kolegų iš Graikijos šiuo metu nėra, tačiau kadangi gerai išmanau padėti Graikijoje, pasakysiu, kad e, tas vizitas buvo labai svarbus. Tai, ką matėme, tai tikrai verčia labai nuliūsti ir susirūpinti. Pone Prininkės, ką tik sakėte, kad e, E, naujai išrinktos vyriausybės atsakymai buvo išsisukinėjantis. Tikrai labai gaila dėl to, kas vyko daugelį metų. Ir manau, kad tai reikia labai aiškiai įvardyti, nes e, graikiams nepadėsime, jeigu uh, užmerksime akis ir tiesiog diplomatiškai pasakysime, kad pereikime prie darbo tvarkės. Uh, Na, Ajek šiandieną buvo paminėta ir būtent šiuo požiūriu Graikija daugybę metų neįgyvendino to, ką reikėjo gyvendinti. Taigi dėl, dėl spaudimo padėtis tarsi ir pagerėjo. Aiškiai pasakysiu, kad Graikija ne vienintelė kenčia nuo korupcijos, yra ir daugybė kitų, tačiau Graikija yra būtent ta šalis, kuri dėl patirtos krizės yra labai varginama ir korupcijos. Ministras pirmininkas Papandrėjos pripažino ir beje e, tokia atitinkama daroma išvada ir mūsų vizito ataskaitoje. Taigi, taigi labai svarbu, kad šalis e, pripažintų, kad egzistuoja sisteminės korupcijos problema. Na ir labai mane nuvylė ir tai, kaip e, su mumis bendravo politinė, vadovantis politikai, jie išsisakinėjo, nenori atsisakyti. Na ir Silokakis praeitą savaitę buvo pašalintas iš savo partijos, nes jis palaiko tas reformas, kur, kurias bendrai Graikija pradėjo um, Tarptinis valiutos fondas, komisija ir Europos centrinis bankas. Tai yra tos reformos, kurių reikia padėčiai pagerinti. Ir dėl to jis buvo pašalintas, kad palaikė tas reformas. Taigi turime graikiai aiškiai pasakyti, e, kad e, taip toliau negali tęstis, tarsi labai daug pasakyta ant kortos, kad Graikija tai, kas jai, tos, ta parama, kurie bus suteikta, gražins, pradės gražinti po trijų mečių, metų. Ir tiesą sakant, turiu pasakyti, kad daug, daug daugiau mes nepasiekėme, nes tiesą sakant, ten valdžia yra ties patys žmonės, e, kurie e, buvo kalti dėl to, kas atsitiko. Tai galbūt e, yra kita partija, bet mano minėta partija daugelį metų toleravo tai, kas vyko Graikijoje. Mes nesame ekon komitetas mes netume kompetitingi šios rytėje, tačiau jeigu, kai kalba eina apie europinius aspektus, nesielgsime griežtai, tai uh, bus blogai. Kolegos, atsisakyti di diplomatiškų metodų ir rėždami Graikijai skaudžią teisybę akis, padėsime ir Graikijai, ir patys savo. Dėkoju už šiuos pastebėjimus. Tikrai labai naudingi jūsų pasisakymai yra. Dar ką vietoje sugebėjome pamatyti, tai kad krizė kilo iš dalies dar ir todėl, kad Graikija netinkamai naudojosi ES lėšomis. Aišku, kasmet reikės e, tikrinti situaciją Graikijoje, kaip kad tai nurodoma mūsų išvadose, tam, kad tokia situacija nepasikartotų, ponia Greslė. Aš manau, kad e, mes tikrai esame tie, kurie mažiau diplomatinę kalbą naudoja savo pasisakymuose ir atvirai kalbame apie problemas, kurias e, sugebame išvelgti. buvęs vienos partijos kandidatas kandidatavo į parlamentą ir žadėjo žemdirbiams, kad jiems nereiks teikti paraiškų gaunant ES paramą. Tai yra ES teisės pažeidimas. Kokia dabar yra padėtis toje srityje nebuvo atidėta pakankamai lėšų į rezervo fondus ir todėl padėtis yra pakankamai sudėtinga. Manau, kad bent jau diskusijos su komisijos nariu Čiolusu turėtume šios klausimus aptarti. Ačiū. Ar komisija norėtų šio klausimu pasisakyti, prašau. Ačiū, pane pirminkė. po vizito į Graikiją dar patikrinimo kontrolės misiją birželio mėnesį rengiame. Dėl jos komisaras Šiolas jums e, birželio 29 dieną parašė laišką ir tiesą sakant, jo išvadose gana džiuginantis e, rezultatai matomi. Agrižiai buvo įtraukta į OPKP ir dabar atrodo, kad techninės kompetencijos atsidūrė tarnybų viduje ir dabar tarnybos, kurios padeda žemdirbiams prašymus užpildyti. Kaip žinia, 2009 metais buvo nemažai problemų dėl to. 2009 metais 58 e, centrai tokie buvo akredituoti ir kas kartą tose institucijose OPKP atstovas dirba. Be to, Graikijos ministras pranešė, kad e, prašymai dėl nedėlių E, pinigų sumų mažesnių negu 200 eurų, tokioms išimt, tokiems prašymams bus, bus daromos išimtis ir aišku, tai jau būtų teigiama. Dabar sankcijų nustatymo problemos vis dar išlieka Graikijoje, tačiau tos pačios problemos ir kitose valstybėse narėse, kur patikrinimai atliekami randamos. Dabar galiu padaryti išvadą, kad Graikija pasiekė neblogą lygį, neblogą jeks lygį, kaip kad ir kitos valstybės narės, o PKP pirmininkas dalyvavo rinkimuose jis nebuvo išrinktas, tačiau į savo postą toliau eiti pareigų negryžo. Ačiū. Grazie. Dobbiamo... Prego. Ačiū. Pane Grėslė. Tai reiškia, kad jeigu pakankamai ilgai darome spaudimą, tai pasiekiama pasiekėme norimų rezultatų, o kita vertus be spaudimo tų rezultatų ir nebus. Ir tik tai tokį išvadą galime padaryti remdamiesi, remdamiesi Graikijos patirtimi. Mums reikia naujų valstybių narių ir aš analizavau Žemės ūkio generalinio direktorato ataskaitą. Pastaraisiais metais kvotos buvo 7 priedė šiais metais, aš jų ten neradau, tai kur pavelnių tas skaidrumas yra. Dabar 17 darbo tvarkės punktas svarstysime, ne, prieš tai dar komisija norėtų sureaguoti. Pone pirmininkė, mano manimu, 7a priedė dar yra šiek tiek klaidų, tačiau Jeigu jūs pageidaujate čia palyginamasias lenteles numatyti, tai tikrai mums problemų dėl to nekiltų. Ačiū. Ačiū. Dabar pereikime prie 17 darbo atvarkės punkto. Europos audito rūmų specialioji ataskaita numeris 2 2010 parengiamųjų tyrimų ir naujos infrastruktūros kūrimo paramos priemonių gyvendinant šeštąją bendrąją mokslinių tyrimų programą veiksmingumas. Pranešėjas ponas Kilakakis vis dar netvyko, gal kas nors galėtų jį pakeisti. Ar ponas Ispiras, e, Europos audito rūmų atstovas, dalyvauja posėdėje, jeigu taip, taip jam žodį perdusiu. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> I'd like to thank you for Norėčiau padėkoti už galimybę dalyvauti šiame keitimėsi nuomonėmis dėl, dėl, nuomonėmis dėl svarbaus dokumento. Tai yra auditorumų specialio ataskaitų numeris 2 2010 dėl parengiamųjų tyrimų ir naujos infrastruktūros skirimo paramos priemonė gyventa šeštąją bendrą mokslinio tyrimo programą reikšmingumas. nuo 2002 iki 2006 metų, vykdant šeštąją pagrindinių mokslinių tyrimų programą, buvo 140 e, milijonų eurų skirta mokslinio tyrimo projektams. Kaip savo darbinėme dokumente nurodo ponas Kilakakis, audito rūmai kelia klausimą, ar paramos teikimo schemos pasiekė užsibrėžtų tikslų, siekiant užtikrinti aukštesnę mokslinių tyrimų kokybę remiantis tyriejų bendruomenės poreikiais. Auditas priejo išvados, tiksliau svarstė, ar pasirinkta studija buvo naudinga, kuriant naujas infrastruktūras ir naudojantis dabartinių infrastruktūrų galimybėmis. Auditas taip pat e, nagrinėjo, ar papildomai tinkamai naudojamos komisijos lėšos moksliniams tyrimams įvairios. Schemos buvo įvertintos pasitelkus pagrindiniais teisės aktuose nurodytais kriterijais, tačiau, kaip minėjo pranešėjas, e, nebuvo tinkamai dėmesio skiriama pridėtiniai vertiai nustatyti ir e, todėl auditojai turėjo atsakyti į klausimus, kokį geriausią metodą pasirinkti. Buvo kreipiamasi į atitinkamas komisijos tarnybas e, ir buvo pasirinkti, e, pasirinktas devynios valstybės narės, e, e, kuriuose vykdomi projektai buvo tikrinami vietoje ir komisija buvo informuojama apie tų patikrinimų rezultatus. Taigi buvo keičiamasi informacija e, su pagrindiniais ir svarbiausiais Europos tyriejų bendruomenės atstovais. Trumpai tariant, ta tyrimų schema buvo įvertinta teigiamai, nes jis skatina bendradarbiavimą tarp mokslininkų. Pagrindiniai mokslinio tyrimų projektai buvo įtraukti į mokslinio tyrimų infrastruktūros forumą. Kalbant apie naujų infrastruktūros schemų kūrimą, auditorumai e, mano, kad 10 procentų lėšų skirimas infrastruktūros projektams nebuvo pakankamas. Tačiau dauguma projektų galėjo ir toliau vis tiek būti tiesiami. Galų gale auditorumai prie išvados, kad E, komisijos tarnybos nepakankamai teikia informacijos apie galimybę pasinaudoti finansavimo lėšomis atitinkamiems mokslinių tyrimų projektams. Todėl reikia ir toliau dėti pastangas, kad būtų kūriamos naujos tokių ES paramos lėšų panaudojimo schemos. Kalbant apie infrastruktūrą ir papildomus finansavimo išteklius, komisija turėtų pamastyti ir pasvarstyti, ko galima pasiekti pasitelkus sinergijos poveikį. Ponas Kilakakio dokumente yra pritariama pagrindiniams audito rūmų išvadoms, pirmiausiai dėl geresnės pridėtinės vertės ir e, apčiuopiamų bei išmatuojamų tikslų nustatymų. Be to galiu pasakyti, kad pons Kalkakio pranešime pritarima idėjai dėl papildomų finansavimo lėšų, kurių panaudojimą toliau turėtų remti komisija ir tai, būtų, tai turėtų būti e, traktuojama kaip svarbiausia prielada kuriant infrastruktūrą, kuri leistų ES lyderiauti pasaulyje. Ačiū. Dabar, kol lauksime ponos Kilakakio, paprašysiu komisijos sureaguoti. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija pirmiausia norėtų padėkoti audito rūmams bei komitetui už atliktą darbą ir už tai, kad buvo identifikuoti svarbiausi faktoriai struktūrų plėtojimų Europos lygių. Kaip jau buvo ir sakyta, programa rėmėsi šeštąją bendrąją mokslinio tyrimų programą. 2010 metais, kaip žinia, ši programa bus užbaigta, 2006 metais dėl jos buvo nuspręsta, 40 milijonų eurų skirta devyniems infrastruktūrų projektams. F, pagal FP6 buvo numatyta finansuoti 10 procentų infrastruktūrų vertės, dėl kurių jau buvo anksčiau valstybėse narėse priimti sprendimai. Ir šie 10 procentų turėjo e, būti panaudoti tam, kad šios infrastruktūros būtų pagaliau atvertos nacionaliniams ir Europos visiems tiksliau mokslininkams. Ir aišku, šie projektai turi, tiksliau, šis finansavimas turi pridėtinės vertės dėl to, kad šie projektai dabar tampa atviri visiems mokslininkams, visoms Europos mokslininkams. Pagal septintąją pagrindų programą nuo 2007 metų mes nebedirbame su kūrimo projektu, kūrimo etapu. Ir dabar Europai stengiamasi suteikti galimybę kurti stambesnius ir platesnio masto projektus. Anksčiau kalbėjome apie poveikį. Nuo 2000 2006 metų tas galimas poveikis tiek komisijos tyrimuose, tiek ex ante, tiek ex poste patikrinimuose buvo įtrauktas infrastruktūrų. Infrastruktūroms labai svarbus yra bendradarbiavimas ir labai svarbu yra Europos mokslininkų veiksmus finansuoti iš regioninių fondų. Ir dabar pagal šeštąją pagrindų programą jau buvo tai padaryta ir labai svarbu iš esmės struktūriniais fondais remtis tam, kad būtų bendradarbiavimo veikla atliekama. kartu su regioniniais fondais ir su valstybėmis narėmis bandėme numatyti infrastruktūras regionuose, kur kūrimų ir statymams yra naudojami regioniniai fondai. Dabar, kaip jau ir sakiau, dabar ex ante parengimo etapui daugiau šios lėšos yra naudojamos. Manau, kad komisijos bei auditorumų ataskaitose yra kalbama apie informavimo bei bendradarbiavimo būtinybę tiek regioninių, tiek tarptautinių lygių. Ir vis dar šiandien yra pastebima, pastebima kad ne visada mokslinių tyrimų centrų atstovai ir regioninių fondų atstovai sugeba rasti bendrą kalbą. Gerai būtų, kad, bent jau artime, kad ateityje bent jau būtų surasta ta bendra kalba, tačiau štai šiandien dabar matome, kad tarkime lazerių srityje jau tas susikalbėjimas atsiranda, tarkime Čekijoje, Rumunijoje, Vengrijoje statomi dideli centrai ir tie konkretus veiksmai rodo, kad iš esmės e, bendradarbiaujant e, galima projektų papildomumo pasiekti. O dabar žodis ponui Skilakakiui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, pradėsiu nuo to, jog konstatuosiu, jog mes kalbame apie lėšų skirtų moksliniams tyrimams valdymą. Ir kaip mokslinio tyrimų srityje, uh, mes kaip politikai turime didelę problemą, nes netitinka e, ta informacija, kurią mes gauname mes, politikai, kurie atstovavome mokesčių mokėtojams, kurie moka šias lėšas, ir tarp tų žmonių, kurie gauna lėšas ir panaudoja jas moksliniams tyrimams. Yra didelis disbalansas. Taigi mums labai sudėtinga įvertinti, ar tos lėšos buvo panaudotos tinkamai ar ne. Dėl šios priežasties, mano manimo, mes turėtume e, išsamiau vertinti lėšų panaudojimą mokslinio tyrimų srityje, daugiau dėmesio skirti auditui negu šioje srityje, negu kitose srityse. Na, e, audito rūmai atliko tyrimą Ir rezultatas yra toks, kad tarsi viskas ir tvarkoj. Na ir taip pat buvo atkreiptas dėmesys tai, jog auditorumai nematė pridėtinės vertės naujoje infrastruktūroje. Įvyko diskusijos tarp komisijos ir auditorumo, ką reiškia ta pridėtinė vertė. Na ir komisija galiausiai atsakė auditorumams, kad kad pridinė vertė yra europinio matmens, dimensijos didinimas. Taigi, kai girdžiu tokias savokas, tai, tai man tas aptakumas, neiškumas kelia įtarimų. Nes europinis vaidmuo, dimensija įvairiems žmonėms gali reikšti skirtingus dalykus. Taigi, norėtųsi, kad komisija konkrečiau nurodytų, kaip pamatuojamas, ta, pamatuojama. Uh, europinė dimensija, nes jos didinimui mes skiriame pakankamai daug lėšų. Na, auditas, auditorumai savo e, ruoštą atlikdamas e, tyrimus e, gerokai padirbė bendraujant su mokslinio tyrimų bendruomenės, su valstybėmis narėmis, jų atstovais. Tačiau neaptikau jokių įrodymų, kurie e, iliustruotų, kaip veiksmingai buvo panaudotos lėšos. Tai yra, nepakanka įsiaiškinti, ar lėšos buvo panaudotos e, tinkamai, tinkamoje vietoje, tačiau koks buvo lėšų panaudojimo veiksmingumas, nežinau, ar čia kas buvo padaryta, greičiausiai ne. Ir aš manau, kad reikia aiškintis lėšų panaudojimo moksliniams projekt, mokslinio tyrimų projektams veiksmingumą. Turime skirtingų projektų, skirtingą informaciją ir gali būti ir netinkamų motyvų. Tik aš manau, kad šiuo atveju mums reikia konkretesnių, išsamesnių auditų nei kitose srityse. Ačiū. Jeigu daugiau pastabų nebus, tai dabar baigėme posėdį ir toliau tęsime jį 15 val. difference between the document